Kolegos, dabar diskusiją apie Baltarusiją baigiame ir galime toliau balsuoti. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl šešių pasiūlymų rezoliucijai apie Šri Lanką po jungtinių tautų ataskaitos. Kaip aš suprantu, yra pakeitimas žodžių, kurį teikia ponas Morai. Ponas Morai. Pirmininkė, Ranigdė Kaiser vardu kalbu. Raginame vyriausiai galiotinę ir komisijos vicepirmininkę parem, ir tarybą paremti tolesnės e, pastangas, kad būtų užtikrintas atskaitimybės procesas Šrilankoje, kad būtų paremta jungtinių tautų ataskaita, ypač kad būtų iš karto sukurtas tarptautinis teisingumo mechanizmas. Anybody opposing it? Mr. Van Orden? Ar yra prieštaraujančių, panas Van Ordinas? Pirmininkė, tikrai jau labai išsitęsusios buvo dėrybos tarp šešių frakcijų dėl konkrečiai šios rezoliucijos. Tai yra kompromisinė rezoliucija ir akivaizdu, kad yra tokių elementų, uh, kurių mes daugumą galbūt norėtumėm, kad nebūtų, kai kuriais atvejais yra galbūt tokių elementų, kurie buvo neįtraukti ir mes norėtumėm juos matyti. Ir susitarimas ar frakcijo buvo toks, kad nebus jokių pakeitimų, žodinių, rašytinių ar bet kokių kitokių. Taigi aš manau, kad tai yra tokio tarpusavio supratimo pažeidimas. Tuomet dėrybos visiškai praranda prasme, jeigu yra teikiami pakeitimai tokiu būdu. Manau, kad turime atmesti šį pakeitimą. Okay. So those... Gerai. Kas prieštarauja šiam pakeitimui, prašom atsistoti, kad galėtumėm matyti, kiek yra prieštaraujančių. More than, more than enough, than... Manau, kad tikrai pakanka, daugiau negu dešimt dalyvaujančių yra. Taigi balsuojame